ir kad e, jaunas policininkas nužudytas ir sėsis ramybėje. Pan Ernst Strasser zžekš. Dėkuoju. Noriu pranešti, kad ponas Ernstas Štraseris atsisakė savo vietos Europos parlamente nuo šių metų kovo 24 dienos. Pagal e, mūsų darbo taisyklių ketvirtą taisyklę, pirmą ir trečią dalį, Europos parlamentas e, skelbia, kad nuo šios dienos jo vieta yra laisva. Pone Hela Raner atsisakė savo vietos Europos parlamente nuo e, šių metų pirmosios balandžio. Pagal tą pačią taisyklę, darbo tvarkos taisyklę, Europos parlamentas e, užfiksavo tai ir skelbė, kad jos vieta nuo šiol yra laisva laisva. Atitinkamos Austrijos institucijos mane informavo, kad pona Ernstą Štraserį pakeis ponas Hubertas Pirkeris nuo kovo 31 e, dienos. Noriu pasveikinti naująjį kolegą ir norėčiau pasakyti, kad pagal mūsų taisyklių trečią taisyklę ir antrąjį jos dalį kol bus e, patikrinti jo įgaliojimai, ar nuspręsta dėl to, ar nėra jokio užginčymo, kai jisai pateiks e, rašinę deklara, rašytinę deklaraciją, e, ponas Pirkeris galės pradėti parlamentaro veiklą ir naudotis visomis teisėmis. Ar jisai yra jau salėje? Sveikiname Jūs. Labai ačiū. Ponas Madleneris norėtų tarti žodį. Ar dėl darbo tvarkos jūs? Taip, dėl darbo e, tvarkos ponas Štraseris ir kitas kolega, kuris paliko parlamentą dėl korupcinės veiklos, priminsiu, reiktų e, užtikrinti, kad jam jokios išmokos nebūtų suteiktos, nes būtų tikras skandalas, jeigu e, korupcija, e, korup, žmogus, kuriam įtarimai korupcija, dar po to gautų išeitinės išmokas už savo nevykdytą darbą. Ačiū. Proszę pana, E, na pewno rozstrzygniemy tą sprawę i dziękuję. Dėkoju. Į šį klausimą įsigilinsime ir dėkoju, kad iškėlėte. Aš e, nebu, nesu pasirengęs dabar jums išsamei atsakyti į šį klausimą, bet dėkoju už jį. Ponas Masip. Dėkoju, pirmininkė. jūs e, kalbėjote mūsų visų vardu pirmininkė, kai prašėte, kad JAV sušvelnintų mirtį, bausmę ir pakeistų mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos. Tačiau tai neturėtų reikšti, kad Mes e, labai norime, kad visuomet dažnai būtų skiriamos e, bausmės iki gyvos galvos. Reikia, kad būtų skirta proporcinga bausmė. Pirmininkas, reikia atskiros diskusijos šiuo klausimu, reikėtų labiau pasigilinti.